150 straipsnių e, grindžiamų darbo tvarkos taisyklių vienos minutės kalbos baigėsi ir dabar mes periname prie trumpo pranešimų pristatymo. Pirmiausia, mažosios, mažosios ir vidutinės įmonės, konkurencingumas ir veslo galimybės. E, suteikiu žodį pranešėjui. Kolegė Rubik. Pone Rubik, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai plenarinėje sesijoje sudomėjimas mažais, mažom ir vidutiniam įmonėm visada yra didelis ir aš džiaugiuosi, kad šio sektorio, yra pripažįstama šio sektoriaus ekonominė gale. 85 procentai naujų darbo vietų Europoje yra sukūriama e, e, įmonėse, kurios yra labai dar jaunos, įsteigtos ne, ne anksčiau kaip prieš penkerius metus. Taigi, Yra labai svarbu, kad mes rūpintumėmės e, naujų įmonių kūrimu ir kad e, vis būtų geriau, vis labiau pabrėžiama į e, verslininkų bendros kultūros arba verslumo reikšmė. Ir žinoma, sudarant visas deramas socialinės vaikų priežiūros sąlygas ir kitas sąlygas tokiams įmonėms kurtims, kurtis. Labai svarbu kad būtų e, pabrėžiama ir vadinamųjų verslo angelų, ir taip pat ir e, moterų, ir imigrantų e, reikšmė šioje srityje. Yra labai svarbu stiprinti konkurencingumą šioje srityje. Komisija šioje, šio požiūriu tikrai, ėmėsi tikrai geros iniciatyvos, tačiau kol kas mūsų pramonės politika nėra pakankamai sėkminga pramonės apimtis nuo 2008 sumažėjo 10 procentų. Aš Manau, kad yra labai svarbu tinkamai įvertinti nacionalinių valstybių vykdomas MVI e, e, patikras, tikrinimus. ES lygmenių socialinis e, komitetas, socialinių reikalų komitetas taip pat turėtų daugiau nuveikti kad būtų pateikta gerų pasiūlymų, kaip būtų galima supaprastinti esamą sistemą. Taip pat reikėtų įkurti e, daugia kalbį e, portalą, internetinį portalą, kuriame būtų e, pateikiama visa su įmonių eksporto taisyklėmis ar importo taisyklėmis, jų steigimo taisyklėmis ir kitokia, kitokio pabudžio informacija kad įmonės, kurios e, veikia visame pas, e, pas, norėtų veikti visame pasaulyje, e, turėtų visos reikiamos informacijos, kuri būtų reikalinga joms sėkmingai vykdyti savo veiklą. Ir būtent moderniųjų informacinių technologijų dėka joms pavyktų pasiekti to proveržio. Taip pat reikėtų stiprinti Erasmus programą skirtą jauniems verslininkams E, reikėtų, ją reikėtų įtvirtinti, e, tai yra finansavimas, atitinkamą numatyti ir tą e, naujojoje finansavimo programoje 2014-2020 metų, kadangi ši programa iš tiesų yra labai gerai vertinama. Ir e, taip pat labai svarbu, kad ta, ta, ta programa būtų išplėsta ir Erasmus Mundus projektą, kad jauni verslininkai galėtų e, glau, e, užmėgsti glaudesnius ryšius su savo klientais, su savo partneriais ir pasinau, e, pagerėtų jų finansavimo ir apskritai veiklos sąlygos. Reikia pasinaudoti jau egzistuojančiomis struktūromis, tokiamis kaip Europos įmonių tinklas, E, siekiant e, dar didesnės sėkmės šioje srityje. Konkurencingumas reiškia ir tai, jog mums reikia mažinti biurokratinę naštą, administracinę naštą. Apie tai turime kalbėti, šito turime siekti. E, iki 2015 metų bent 25 procentais sumažinti tą administracinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad regionų komitetas galėtų pateikti savo gerų pasiūlymų šio, šiuo klausimu ir komisija į juos galėtų atsižvelgti atsižvelgti. Taip pat labai svarbu ir e, sukurti konkurencingą apmokestinimą ir e, įmonių veiklos perkelimo sąlygas sudaryti kiek manoma palankesnės. Dėkuoju kolegai Riubik. Dabar pereikame iš, iš karto prie spontaniškų pasisakymų ir norėčiau pakviesti pasisakyti ponę Macej Kukovič. Hvala lepa. Predsedujoči. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu pona daktarą Paulą Riubigą. Jis be abejo kartu su kitais kolegomis nuveikė tikrai svarbų darbą, ypač turint galvoje dabartinę krizę. Ir dabar jau tikrai taps lengviau rasti atsakymą į klausimą, ko mums tikėtis rytoj. Tai yra labai didelis iššūkis ir būtent šiame pranešime galima rasti um, nemažą dalį atsakymų šį klausimą. Ir tikrai sutinku su pono Riubingo, Riubingo mintimis dėl to, kad jau nuo darželinio amžiaus reikėtų vaikus saugdyti taip, kad jie turėtų pakankamai drąsos žengti ryštingus žingsnius. Kitaip tikrai neturėsime ryštingų verslininkų vėliau. O Europos įmonių tinklas turėtų ateityje atsiskaityti Europos parlamentui dėl pasiektų rezultatų, kurie būtų konkrečiai įvertinti skaičiais, rodikliais, kiek, pavyzdžiui, buvo naujų įmonių sukurta pasinaudojant būtent šiuo tikslu, šiuo tinklu. Ačiū kolegijai Matsiekukovič, toliau kolegė Regner. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi, visos frakcijos siekiame, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų dirbti joms tinkamoje aplinkoje, nes tokios įmonės yra pat, pats svarbiausias darbdavys ES. Norime, kad būtų užtikrintas didesnis augimas tokių um, kvalifikuotų įmonių. Um, Įmonių, um, kurios įdarbina kvalifikuotus e, darbi, darbuotojus ir pono Rubigo pranešimas būtent šiuo atžvilgiu iš tiesų pasiunčia netinkamą signalą komisijai, kadangi, pavyzdžiui, dėmesys kreipiamas į e, sveikatos ir saugos standartus e, lyg yra įvertinamas kaip papildoma biurokratinė kliūtis. Bet iš tikrųjų tie patikrinimai nesudaro administracinių e, barjerų. E, sakote, kad neturėtų būti e, taikoma vadinamoji golden plating metodika, kai yra numatomi dar geresni, griežtesni standartai. Tačiau, kai yra numatomi minimalūs standartai, tuomet e, visuomet galima taikyti taip pat ir geresnę praktiką ir tai turėtų būti visada leidžiama. Ačiū kolegijai Reikner, toliau kolegijai Vertman. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Pone pirmininkė, šiuo metu yra apie 23 milijonus mažų ir vidutinių įmonių ES, kuriuose dirba 75 milijonai žmonių. Ir tai yra maždaug 70 procentų ES darbo e, vietų. E, tai yra puikus įrodymas, kaip svarbu yra suteikti didesnę reikšmę mažoms ir vidutinėms įmonėms, labiau jomis pasirūpinti, ypač atsižvelgiant į dabartinę labai didelę ekonominę krizę. Jų reikšmė yra tikrai didžiulė. Jie ir tos įmonės yra e, Europos ūkio augimo variklis. E, kolegai Riubik norėčiau padėkoti už labai detalų pranešimą. Ačiū. Ačiū poniai Vertman. Dabar ponė Zuder. Obrigada, senhor prezidente. Poderíamos ir. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, be abejo, galima būtų pritarti šiam pranešimui, kur kalbama apie visą eilę priemonių, kurios yra susijusius informacijos klaida ir taip toliau ir panašiai. Tačiau aišku yra viena. Šis pranešimas ne, nekalba apie svarbiausius dalykus, o būtent apie problemas, su kuriomis įmonės susiduria. Mano šalyje, Portugalijoje, dešimtis šimtai įmonių bankrutuoja kasdien dėl to, kad trejetas, ta trojka numatė pernelyg, pernelyg griežtas taupimo priemonės. <clears throat> Reikėtų tokios politikos, kuri veiktų kitaip negu tik perkamosios galios praradimas darbuotojams. Jeigu bus tęsiama ta ypač griežta taupimo politika ir toliau, Tuomet nebebus galima tikėtis konkurencingumo augimo ir už tai bus atsakinga ES. Jeigu mes apie tai nekalbėsime, tai reikš, kad kalbame tik apie pseudo realybę, kuri egzistuoja tik ES institucijų koridoriuose, bet e, ir tuo pačiu metu bus labai toli mano realybės. Dėkuoju. Ačiū. Dabar kalbės ponas Mikolašek. Ačiū, ponė pirmininkė konkurencieschopnosť a príležitosti na podnikanie to je téma mažos ir vidutinės įmonės iš tikrųjų turėtų būti mūsų šių dienų pagrindinė tema, nes jeigu taikome sanglaudos politiką, tai reiškia, kad norime remti ir įvairius ES regionus, taigi skatinti konkurencingumą, o tai reiškia e, gerinti ir mažų ir vidutinių įmonių padėtį, nes kol kas jos sulaukia tik nedaug palyginti paramos iš um, savo um, šalių valdžios. Man atrodo, taip pat turėtumėm remti ypatingai aplinkosaugos rytie dirbančias MVI ar žemės ūkija, biologinėme žemės ūkija ar ekologiškų tokių produktų gamyboje dirbančias įmonės. Tai yra perspektyvios įmonės ir manau, kad būtent struktūrinius fondus taip pat reikėtų pritaikyti tokį paramai ir čia turėtų būti pakankamai lėšų sukaupta, kad tą paramą būtų galima skirti. Ačiū kolegai Mikolašek. Toliau kalbės kolegė Andrės Parėja. Eh, Dėkoju. 95 procentai darbo vietų yra sukurta mažų vidutinių įmonių, kaip pranešėjas teisingai pastebi. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad mažai vidutinė įmonė dažnai nepasinaudoja rinkos teikiamų potencialų. Viena iš aštuonių įmonių dirba tik savo šalyje, te dirba su užsienio partneriais ką reikėtų daryti, o būtent reikėtų sumažinti administracinę naštą, plėtoti žmogiškosius resursus ir skatinti jaunus žmonės. Taip pat svarbu būtų užtikrinti prieigą prie finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir čia dar reikės daug ką nuveikti, reikės stiprinti viešąjį sektorių. 2020 metais labai svarbu bus įgyveninti visus anglodus politikos siekius. Pone komisarė, reikėtų sudaryti sąlygas įmonėms lengviau gauti kreditus. Kol kas mažoms vidutinėms įmonėms tai yra labai sunku. Reikėtų, kad tų kreditų būtų ten, kur plėtojasi ekonomika. E, ir svarbu, kad įmonės, tos mažos vidutinės galėtų tinkamai plėtoti savo veiklą. Kreditų tik dėkoju. Ačiū dabar kolegė, kolega Winkler. Like by... Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti kolegą Paul Rubik parengusi šį pranešimą. Uh, Inta e, komitete aš esu taip pat nuomonės pranešėja. Šiuo klausimu norėjau padėkoti ponui Rubikui už bendradarbiavimą. Šis pranešimas e, taip pat kelia tikslą pagerinti verslo sąlygas mažoms ir tinėms įmonėms. Čia jau yra siūlomos tarptautinės priemonės, taip pat siūloma panaikinti barjerus, su kuriais susiduria mažos ir vidutinės įmonės, bandydamos dirbti tarptautiniu lygmeniu. Siūlyčiau racionalizuoti pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, kad būtų galima užtikrinti tinkamesnį tos pagalbos teikimą. Taip pat pagalba turėtų būti individualizuota, suteikti pagalbą tokiai įmonė, kuri jai yra reikalinga. Tuo būdu įmonė galės geriau išsilaikyti rinkoje ir tuomet tuo galės pasinaudoti visos valstybės narės, nes būtų galima pateikti kitoms valstybėms tinkamą patirtį, kad jos galėtų remti savo įmonės pačiu prieinamiausiu būdu. Dėkoju. Ačiū, kolegai Winkler. Dabar ponia Vlašikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Malé a stredné podniky v... E- Ačiū už sutiktą žodį. Mažos ir vidutinės įmonės ES sukuria darbo vietų 75 milijonams žmonių ir tai sudaro 75 procentus visų sukurtų darbo vietų. Taip pat jos turėtų potencialo kurti jų dar daugiau, e, pavyzdžiui, darbindamos jaunimą. Statistiniai duomenys rodo, kad MVI yra kaip tik e, tas tikrasis ES ekonomikos e, varoma variklis, kuris leidžia siekti ir daugiau integracijos mūsų rinkoje. Tačiau tos įmonės susiduria ir su didžiulė biurokratinė našta ir įvairiomis administracinėmis kliūtimis, kurios trukdo tiesiog steigti MVI ar e, trukdo joms gauti prieigą prie e, įvairių, įvairių finansavimo šaltinių jos negali gauti paskolų, negali išnaudoti viso savo potencialo ir parama joms skirta neretai jų nepasiekia. Taigi turėtumėm stiprinti MVI konkurencingumą ir tvirtinti tokias priemonės, kurios tikrai atitiktų jų situaciją. Ačiū, po, ačiū poniai Lašikovai Benovai ir pabaigs pasisakymų raundą ponas Kelly. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu, kad žvelgiame į MVI problematiką kaip tik šiomis dienomis ir sveikinu pona Riubigą dėl jo išsakytų pagrindinių minčių. Aš manau, kad reikėtų kiek manoma greičiau tas mintis ir pasiūlymus įgyvendinti. Ponas Riubikas kalbėjo apie švietimo sritį. Iš tiesų, mes čia kreipiame dar mažokai dėmesio. Aš neretai lankausi e, mokyklose ir matau tą situaciją. E, turėtumėm paskatinti e, mokinius siekti pabaigus mokslus, tapti verslininkais. Turėtumėm būtent tokią dvasę skatinti. Ir tuomet pasieksime reikšmingų poslinkių. Taip pat be abejo biurokratinės našto šalinimas yra esminis dalykas ir teisės aktai turėtų būti kuriami tokie, kad būtų kreipiamas dėmesys būtent į mažų ir vidutinių įmonių padėtį ir turime sukurti būtent joms draugišką aplinką dirbti ir veikti. Ačiū. Um Ačiū kolegai Kelly ir atsiprašau kolegės Cikau, kurios tiesiog nepastebėjau. Dabar jums žodis. Mulțumesc, domnule președinte Dėkoju, ponė pirmininkė. Mažos ir vidutinės įmonės, įmonės apskritai kenčia ekonominės krizės laikotarpiu dėl to, kad prieiga prie finansavimo yra ypatingai sunki. 85 procentai e, naujų darbo vietų sukūriamų ES tarp 2010-2012 metų buvo sukurti mažų ir vidutinių įmonių. Jūs žinote, kad pramonė vaidina didžiulį vaidmenį Europos ekonomikoje. 25 procentai darbo vietų buvo sukurta privataus sektoriaus. Ir tai padarė, tas vietas sukūrė mažos ir vidutinės įmonės. Tad jos nusipelno paramos nacionalinių vietinių ES mastų. Reikėtų, kad tos įmonės turėtų prieigą prie vieningos rinkos ir prie trečiųjų šalių rinkos. Būtina taip pat, kad jos turėtų visą reikimą informaciją, kad intelektinės nuosavybės e, teisė būtų tinkamai ginama, reikėtų, kad tos įmonės galėtų geriau turėti, turėti geresnį prieigą prie informacinės technologijos priemonių. Programa Kosme turėtų paskatinti įmonių konkurencingumą. Taip pat reikėtų, kad visos ES priemonės būtų skatinamos tos priemonės, kurios padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą. Dėkui. Ačiū poniai Cikau. E, dabar jau tikrai baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą ir pabaigoje kalbės ponas Piebalks. Uh, Ačiū. Komisija norėtų padėkoti ponui Riubikui, pranešimo autoriui ir taip pat kitiems jo kolegoms pasisakiusiems šiandien diskusijoje, kuriems matosi, kad e, mažų ir vidutinių įmonių klausimas yra tikrai svarbus. Mes nuolat savo komunikatuose e, kalbame apie e, MVI, e, tarptautinę veiklą, jos skatinimą ir kitus dalykus. Jūs iš tiesų teisingai sakėte, kad e, mūsų ekonomikos stuburas yra MVI. Jos sukuria daugiausia e, darbo vietų ir 58 procentus papildomos naudos sukuria būtent tokios įmonės. Tačiau, nepaisant to, jos labai smarkiai pajuto krizės padarinius ir dabar turi kovoti su didžiuliais iššūkiais. Komisija gali jūs tik patikinti, kad strategija skirta MVI kaip tik ir bus sutelta ties um, ES aktualiomis veiklos sritimis ir bus tengiamasi MVI poziciją stiprinti. Norime kurti um, vieno langelio sistemą mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat gerinti įvairių paslaugų teikimą, kad e, tai atspindėtų taip pat ir bendrą ES e, lygmenį. Ir um, be abejo taip pat toliau taikysime ir kosme programą. Pono Rubigo pranešime yra raginama toliau formuluoti rimtam vai strategiją ir mes e, tokį tikslą tik paremtume. Tik 13 procentų MVI um, eksporta, eksportuoja už ES ribų Ir iš tiesų turėtumėm siekti, kad jos um, įtvirtintų savo pozicijas taip pat ir kitose pasaulio dalyse, Azijoje, um, JAF ar kur kitur. Ir um, matyti, kad, pavyzdžiui, 2012 metų duomenimis e, didžiausias ekonomikos augimas pasaulyje vyksta kaip tik ne ES teritorijos už jos ribų. Ir gruodžio mėnesį mes kaip tik pristatysime naują dokumentą, kuriame atsispindės taip pat ir nauji mūsų siūlio, siūlomi veiksmai, kuriais bandysime spręsti MVI kylančias problemas. Tiesa, galiu taip pat pažadėti Jums ir tai, kad mes tęsime ir dabar jau plėtojamas iniciatyvas, pavyzdžiui, viešųjų paslaugų teikimo sistemoje, Europos įmonių tinklą toliau plėsime ir steigsime e, MVI paramos centrus įvairiose šalyse, mūsų partnerėse. Taip sieksime didesnio augimo, apie kurį kalbėjo taip pat ir komisijos vicepirmininkas Dažanis. JAV, Kolumbija ir kitos šalis susitiks netrukus Brazilijoje aptarti e, šių klausimų, taigi mes sieksime ir politinio e, lygmens sprendimo, kuris pagerintų MVI padėtį. Jeigu kalbėsime apie biurokratinės naštos mažinimą, tai yra mums visiems rūpintis klausimas. Komisija tikrai pasirengusi e, įvertinti situaciją atlikdama poveikio vertinimą, bet jau dabar žinoma, kad MVI susiduria su įvairiomis e, su įvairiais reikalavimais iš teisės aktų, kurie yra galbūt pernelik smulkmeniški. Ir mes bandysime identifikuoti tuos teisės aktus, galbūt dešimt jų, kurie kelia daugiausiai problemų sklandžiai MVI veiklai. Be abejo, negalime dabar gaišuoti, turime e, jausti laiko pulsą, turime e, spręsti problemas čia ir dabar ir turime būtinai e, išanalizuoti padėtį, suvokti, koks dabar kelias um, turėtų būti pasirenkamas, kad e, būtų galima užtikrinti saugų ir tvarų e, tokių įmonių vystimasi. Mes ir ES biudžete numatysime reikiamą paramą MVI, taip pat ir kosme programoje yra numatytos lėšos e, skatinti įvairius projektus, o taip pat ir Europos įmonių tinklo čia nereikėtų pamiršti. Norime, kad e, MVI, MVI e, būtų stiprios ES, kad būtų jų kūriama dar daugiau. Ir apie visą tai kalbama ir pono Riubigo pranešime dėl Erasmus jauniems verslininkams iniciatyvos. Ja konkrečiai taip pat mini ponas Riubigas. Tai yra viena programa, o kosme programa siekiama e, dar ir kai kurių politinio pobūdžio tikslų ES. Norime iš esmės padidinti lėšas skiriamas šiai svarbiai programai. Ir ponas Baroso, mūsų pirmininkas, jau nekartą įvairiomis progomis yra pabrėžęs, kad MVI yra vienas iš jo kadencijos um, prioritetinių um, sričių darb, ar, ar darbų ir jis toliau dės visas pastangas, kad MVI e, galėtų veikti ES sklandžiai. Ačiū komisarui Pibalks. Balsa, e, atsiprašau, diskusija baigta. Balsavimas įvyks kaip ir kitais klausimais, neįprastu aštuon, laiku 18 val. rytoj. Dabar svarstysime ponios Ojuland pranešimą apie bendrų vizų išdavimo ir apribojimų nustatymą Rusijos pareigūnams susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla. Žodį suteiksime keturioms minutėm e, poniai Kristinai Ojuland pranešėjai.